say that votes will take place at 4 o'clock. Good afternoon, everybody. May I have attention, please? Sveiki visi. Prašau jūsų dėmesio. Sveiki sugrįžę į Briuselį. Kai kurie patyrė karštą vasarą, ypač mums tiems iš karštųjų kraštų malonu atsivesinti. Tikiuosi, kad jūs visi e, palsėjote gerai, kaip ir aš, bet dabar jau reikia pradėti dirbti. Pradėkime darbus. E, patvirtinkime darbo tvarkės projektą, niekas neprieštarauja, darbo tvarkė yra patvirtinta protokolai dviejų posėdžių Birželio ir Liepos mėnesiais jie vyko. Jie bus, kaip visada, laikomi patvirtintais, jeigu niekas iki šio posėdžio pabaigos nepareikš jokių pastabų. Pagal mūsų įprastą tvarką posėdis transliuojamas internetu. Ir jau turime dokumentus, jeigu kam nors įdomu, galite juos pasižiūrėti. Dabar ketvirtas punktas, padėtis susijusi su trišalėmis darybomis. E, praeitas sustarimas buvo dėl e, prekybos preferencijų su Pakistanu. Liepos 11 dieną buvo e, patvirtintas sustarimas, tekstas patvirtintas mūsų komitete ir per artimiausią plenarinę sesiją, tikiuosi, per pačią artimiausią bus tvirtinamas šis sustikimas. Mes taip pat laukiame tarybos reakcijos, ji patvirtino parlamento poziciją prieš porą mėnesių, jeigu neklystu dar gegužę ar kovą. Taryba pernelik vilkina savo nuomonę, dėl se ją patvirtinti. Tai yra e, nuomonė dėl sąjungos e, akį suderinimo su Lisabonos su sutartimi, pirmiausia, kalbant apie deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, taryba turėtų pateikti savo poziciją, kad galėtume pradėti dėrybas. Nėra jokios priežasties, e, dėl ko turėtų būti išklausimas e, vilkinamas. Prasidėjo taip pat neformalus pasikeitimas nuomonėmis su taryba dėl e, apsauginių nuostodų, dėl Koreja, Centrinė Amerika bet kol kas formalūs trilogai negali prasidėti. Ketvirtas punktas. Tiksliau penktas. ES priekybos ir investicijų finansavimas, mažos ir vidutinės įmonės, tai yra e, savo iniciatyvą rengiamas pranešimas mūsų komitete, e, pateiktas dokumentas jums susipažinti. Pranešėjas yra Janas e, Zahradil, dėja jo nėra salėje. Jis atsiprašė, kad negali dalyvauti, todėl paprašysiu e, kolegą Robertą Sturdy pristatyti šį klausimą. Ačiū. Pirmininkė, kolega e, Zahradil atsiprašo, kad negali dalyvauti pokalbėje. Po posėdėje jisai dėl šeiminių priežasčių netvyko į Briuselį, prašė perskaityti jo vardu. Uh, jo nuomonė. 99 procentai visų įmonių ES yra MVI. Pagal komisijos prognozę, kas tikrai keista, 23 milijonai įmonių yra, kurios užtikrina du trešdalius darbo vietų privačiame sektoriuje. E, ne visos MVI veikia pasaulio mastu, bet mes turėtume galvoti, kaip padėti joms vystytis ir e, kaip jos galėtų plėsti prekybą, investicijas ir galvoti, kokias geriausias priemonės galėtume taikyti. E, Pranešėjas kalba apie tai, kad nepakanka informacijos apie kapitalą. E, tai yra e, vienos iš didžiausių kliūčių, kurios neleidžia MVI veikti tarptautiniu mastu. Kad padėtis pasikeistų, pranešėjas siūlo be kitų dalykų štai kokius veiksmus. Pirmasis - supaprastinti nacionalinių ir es mastų verslo aplinką MVI, konsultuojantis glaudžiai su e, MVI asociacijomis, prekybos rūmais ES, taip pat pramonės rūmais. E, reikia konsultuotis ir su kitais suinteresuotais asmenimis, kad būtų mažinama biurokratija ir užtikrinta galimybė veikti tarptautiniu mastu. Antras pasiūlymas e, patvirtinti tam tikrus konsultacinius centrus vietos lygmenių, kad e, būtų užtikrintas bendradarbiavimas su vietos verslu ir MVI tokiu būdu galės iš karto savo nacionalinę kalbą gauti informaciją apie importo ir eksporto galimybės, apie, e, egzistuoja, informaciją apie egzistuojančias priekybos kliūtis, e, tarifinės kliūtis, netarifinės kliūtis, taip pat apie investicijas, jų apsaugą, ginčių reguliavimą ir trečiųjų šalių rinkas. Trečias pasiūlymas - komisija turėtų įtraukti MVI į e, rengiant tartautinius e, standartus, e, nes e, šis režimas turi tiesioginio poveikio jų e, pelnui. Taip pat reikia įvertinti visas investicijų galimybės ES MVI ir e, įsigilinti į jau su darytus ir dar rengiamus tarptautinės prekybos susitarimus. Reikia taip pat e, daugiau dėmesio skirti priemonėms pagal rytų ir pietų partnerystę. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba turėtų renkti sinergijas, reikėtų renkti sinergijas, kad būtų galima plėtoti ES e, prekybą ir diplomatiją visame pasaulyje. Tiek, pirmininkė. E, dėkui už tai, kad perskaitėte pranešėjo pranešimą. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams. E, prašom. Dėkui. Labą dieną visiems. tikiuosi, kad bus ir pranešėjo pranešimo versija kitomis kalbomis. Būtent aš norėčiau ispaniškai, nes kol kas jinai yra tik angliškai. Pritarčiau tam, ką teigia pranešėjas dėl galimybės e, prieiti prie e, visos reikalingos informacijos. Informacijos, kuri reikalinga smulkiam ir vidutiniam verslui tai, kas daroma Europos lygmenių, remiant e, smulkų ir vidutinį verslą, iš tiesų sukuria pridėtinį europinę vers, e, vertę. Turėtume taip pat turėti dar panašias programas nacionalinių, regioninių ir vietos ligmenimis. Tas pats liestų ir e, kaštų analizę. Turėtume taip pat pasižiūrėti, kas e, vyksta e, pasaulio prekybos organizacijoje, e, muitų tarifų ir barjerų srityje. Visi šie dalykai yra mm, labai svarbus e, smulkiam ir vidutiniam verslui. Reikia, kad būtų aiški teisinė struktūra, aiškus įstatymai, kad e, MVI galėtų veikti tarptautinių lygmenių. Ir tą teisinį aiškumą MVI būtent ES ir turėtų užtikrinti tai, ką daro komisija, remdama smulkų ir vidutinį e, verslą, yra gerai ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Dėkoju, nematau daugiau norinčių šešėlinių pranešėjų pasisakyti. Dabar žodis kitiems komiteto nariams. Atsiprašau, dar viena šešėlinė pranešėja. Amelija, nepastebėjau jūsų. Taip aš kartais iš tiesų atrodau labai maža Dėkoju už galimybę taip pat pasisakyti žaliųjų frakcijos vardu. Žaliųjų frakcija linkusi atsargiai žiūrėti į tokią idėją, kad smulkus ir vidutinis verslas turi e, imtis tarptautinės veiklos. Ši veikla yra labai rizikinga ir brangi. Ir mes manome, kad geriau smulkiam ir vidutiniam verslui būtų koncentruotis ties paslaugomis teikiamomis savo šalyje. Bet galbūt e, čia turėtume skirti pakankamą dėmesį teisingos priekybos aspektui ir priekybos apsaugos priemonėms E, tai yra, turėtume užtikrinti, kad ES turėtų užtikrinti, kad būtų teisinga konkurencija ir vienodos priekybos sąlygos, e, kai kalbame ir apie ES priekybinius partnerius. Taip pat čia yra svarbios ir E, autorių teisės ir nuosavybės klausimai. Kol kas nežinome, kaip visa tai konkrečiai gali paveikti Europos smulkės ir vidutinės įmonės, kurios nori įsisteigti užsienio rinkose. Ir kai tai yra susijęs su įvairiais jų veiklos teisiniais aspektais. Ypač, tai, e, ypač pažymėtume informacijos ir telekomunikacijų e, sritis. Pavyzdžiui, kai Europinė įmonė nori steigtis Junktinėse Amerikos valstijose, tai būtų susiję su licenzijų ir leidimų klausimais. Tie leidimai yra kartais, kartais reikalaujama tokių leidimų, net jei realiai jų nereikia. Ir čia manome, kad ES, ES parlamentas turėtų ginti Europos smulkių įmonių um, teisės užsienio valstybėse, kai kalbame apie intelektinę nusavybę. Pirmininkas, atsiprašau, kad nepastebėjau, kad jūs prašėte žodžio, o dabar suteiksime žodį kitiem komiteto nariam Andry, Andry Reber socialistų frakcijos vardu. Pratesdamas tai, buvo pasakyta, kas buvo pasakyta, noriu pasakyti, kad ilgą laiką buvau parlamento delegacijos su Kinija vicepirmininkas. Ir dažnai vykstant su įvairiomis misijomis į Kiniją susidurdavau su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais, nes uh, ne tik didelės įmonės, bet ir smulkios ir vidutinės įmonės užsima verslu. Ir jos labai daug nukenčia nuo padirbinėjimo ir nuo intelektinės nuosavybės apsaugos nepakankamo užtikrinimo. Tarptautinėje priekybos organizacijoje yra tam tikros procedūros, toms teisėms užtikrinti, bet kryptis e, į PPO siekiant tokių, tokios apsaugos labai brangiai kainuoja. Didelės įmonės gali savo tą leisti, bet smulkus ir vidutinis verslas to savo leisti negali. Taigi manome, kad labai svarbu neužmiršti šio aspekto ir pasižiūrėti, kaip galėtume imtis uh, veiksmų, e, kurie užtikrintų paramą smulkiam ir vidutiniam verslui šioje srityje. Dėkoju. Toliau guė. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti šešėlinio pranešėjo vardu. E, nuo mūsų frakcijos jis dar yra Airijoje ir negalėjo šiandien atvykti į mūsų posėdį šis klausimas, ši, šis pranešimas yra labai svarbus. Mes turėtume skirti jam pakankamą dėmesį. kai kalbame apie MVI konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria Europos Sąjunga. Polas nori dar pridėti, paminėti keletą punktų, kurie kol kas nebuvo paliesti. Jis nori pasakyti, kad nuo recesijos e, kenk, e, kenčia ir smulkus ir vidutinis verslas ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Taigi ši problema yra globali ir turime pabandyti paieškoti būdų, kaip e, galėtume padėti smulkiam ir vidutiniam verslui išeiti iš šios krizės nes smulkus ir vidutinis verslas yra svarbus ekonomikos variklis, darbo vietų kuriejas ir ES ekonomikai smulkios ir vidutinės įmonės yra labai svarbios. Taigi turime siekti padėti joms esant ekonomikos recesijai. Ir tai galime padaryti ne tik suteikdami geresnę prieigą prie kreditavimo šaltinių, bet ir geresnės galimybės tokiam įmonėm veikti vidaus e, rinkose. Taigi reikia skatinti ekonomikos plėtrą pačioje Europos Sąjungoje. Nebūtinai smulkiam ir vidutiniam verslui reikia sekti didelių įmonių pavyzdžių ir internacionalizuoti savo veiklą. Smulkios ir vidutinės įmonės paprastai linkia daugiau veikti uh, vietos rinkose. Nes, e, bet ekonomikos krizė aišku yra globali, visuotinė ir reiktų e, pagalvoti, kaip išeinant iš krizės padėti tą padaryti ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Šioje ataskait, šiame pranešime svarstomi smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo aspektai, e, labai kredito e, klausimai e, yra svarbus smulkiam ir vidutiniam verslui, nes labai dažnai toks verslas negali veikti, negaudamas kreditų, taigi reikia teikti tokiom įmonėm papildomą kreditavimą per eksporto kredito agentūras ir taip pat tai be, be šio sprendimo dar reiktų bandyti žengti toliau šiuo keliu ir mūsų komitetas turėtų apsvarstyti, kaip bankai galėtų uh, veikti taip, kad labiau atspindėtų paprastų žmonių lūkesčius, taip pat ir uh, smulkaus ir vidutinio verslo lūkesčius ir mm, teiktų kreditus smulkiam ir vidutiniam verslui. Mes esame pasirengę pateikti pakeitimus ir tikimės, kad šis pranešimas savo iniciatyva bus naudingas pranešimas visame parlamente. Ačiū visiems kalbėjusiems. Esu tikras, kad pranešėjas atsižvelgs į tai, kas buvo išsakyta. Komisija. Ar turėtumėt kokią pareikštiną poziciją? Ponas Lemanidis, prašom. Ačiū, pirmininkė. Taip. Komisijos tarnybos sveikina pranešimo projektą. Manome, kad jis parengtas tinkamu laiku. Kalbama apie svarbius klausimus. Pateikta analizė nurodyti prioritetiniai klausimai. Iš tiesų, internacionalizavimas teikia smulkiam vidutiniam verslui daug iššūkių. Turbūt svarbiausias iššūkis būtų kapitalo trūkumas. Komercinių sustarimų sudarimas, atitinkamos komercinės informacijos gavimas, taip pat svarbios problemos ir e, ta problema kur kas didesnė MVI negu stambiom įmonėm. Tačiau kartu žinome, kad MVI internacionalizavimas gali suteikti labai daug e, privalumų, kalbant apie ekonomiką ir apskritai apie visą visuomenę. Kaip tik tai todėl MVI internacionalizavimas e, tapo svarbia dimensija, kalbant apie MVI politiką. Buvo pasiūlyta e, pagrindų programa, kuri parodo svarbą. Pranešimas tik tai paskatins komisiją tęsti darbą šią linkmę. Įdėmiai analizuosime rekomendacijas ir žinoma, jas atsižvelgsime toliau plėtodami MV politiką ir e, ypač e, įgyvendinami kitą pagrindų programą skirtam konkurencingumui. Ir lauksime, žinoma, kada bus patvirtintas galutinis pranešimas. Pranešėjų žodis. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu dabar laisviau. Ačiū visiems nariam, nariam, kurie kalbėjo, labai vertingi pasisakymai. Ir kadangi esu dalyvavęs tokiame versle, tai labai gerai pažįstamos man MVI e, problemos, ypač tai, kas susijęs su finansavimu, galimybė e, skolintis e, iš tikrųjų labai sudėtinga problema MVI. Tačiau bendrai paėmų, žinoma, perteiksiu visą tai, kas buvo išsakyta pranešėjui ir turbūt visi suvokėme labai aiškiai kad MVI labai svarbios Europos ateičiai, nes be jų galimybių nebus žmonėms gauti darbą. 23 milijonai įmonių yra smulkus vidutinės verslas ir tai tik tai rodo, kaip tai svarbu ir ačiū pirmininkė. Ačiū. Pabaigėme diskusiją. Pakeitimus prašome teikti iki rugsėjo 23.06 val. vakaro. Šeštas darbo tvarkės klausimas. Preliminarus pranešimas siekiant teigiamos 14-20 daugiametinės finansinės programos supratimo procedūros. biudžeto komitetas atsakingas už tos nuomonės rengimą. Mūsų nuomonės referentas yra Sejad Kamalis, tai vėlgi iš ACR frakcijos. Ji yra numatytas nuomonės projektos svarstymas, nuomonės projektas yra jūsų aplankose. Vėlgi, na, ponas Kamalis neturėjo galimybės dalyvauti posėdį ir tinkamai e, atsiprašė, jį pavaduos Robertas Study. Jam ir suteiksiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Taip atsitinka jau, kai esi smulkios frakcijos koordinatorius. Vis dėlto ponas Kamalės tikrai atsiprašė, kad negali dalyvauti ir aš perskaitysiu jo e, patiktą tekstą. Kita finansinė perspektyva buvo e, pristatyta komisijos e, birželį pernai. Tai buvo dokumentas Europos biudžetas 20-iesiams, atnaujintas pasiūlymas, komisijos buvo paskelbtas Liepos 6 šiais metais. Europos parlamentas pirmą kartą turėjo pateikti savo sutikimą dėl DFP pagal Lisabono sutartį. Matyta speciali procedūra, preliminarus pranešimas ir specializuoti komitetai turi pareikšti savo nuomonę apie atnaujintą komisijos pasiūlymą. DP turinys turėtų būti tai, į ką turėtumėm susitelkti atlikdami analizę nes e, pagrindinis komitetas ir e, bendra pranešėjai nori išgirsti iš kitų komitetų, e, kokios raudonos linijos yra brėžiamos. Turbūt iš savo frakcijų žinote, kolegos, kad nuomonėje nereikėtų kalbėti apie institucinius klausimus, kaip, pavyzdžiui, Europos parlamento vaidmuo siekiant bendro sutarimo dėl kitos DP. Visi eilučių skaičiai nebūtų tai, apie ką reikėtų kalbėti. E, čia turime galimybę kalbėti apie tai, kas ne, neramina, tai, kas yra susijęs su išorės veiksmais, kas yra susijęs su, konkurencingu, su konkurencingumu ir kaip bendrais bruožais mes galėtumėm reaguoti į pasiūlymą dėl to, kaip turėtų būti paskirstyti iš, ištekliai tarp biudžeto eilučių, ypač kalbant apie ketvirtąjį skyrių išorės veiksmai tai prisidės prie Europos parlamento tarpinės, e, tarpinės ataskaitos, tarpinio pranešimo. Dėl to spalio pabaigoje balsuos e, taryba ir kaip tik tai e, todėl komitetas turėjo pakoreguoti pakeitimo teikimo, tiksliau nuomonės teikimo terminą, kad būtų galima atsižvelgti į pasiūlymus nuomonėje, išdėstyti keli pagrindiniai punktai. Visų pirma, DFP nėra priekybos e, skyriaus ar net išorės santykių skyriaus, turime užtikrinti, kad politikos tikslai ir e, priemonės atsižvelgtų į, e, į tikslus priekybos srityje. Ir turime nustatyti raudonąją liniją, kad būtų priekybos investicijų priemonė Buvo išsakyta parama rytų partnerystiai ir pietų viduržemio jūros partnerystiai. Taip pat kaiminystės politikai po arabų pavasario, todėl mes turėtumėm uh, užtikrinti, kad būtų tam tikras lankstumas, taip pat užtikrinant viršutinę signavimo ribą. Uh, E, žinome, kad pasaulis dabar labai e, pasikeitė palyginti su to, kas buvo prieš šešerius metus. Ir e, todėl, kalbant apie DFP, turėtumėm reaguoti į pasikeitimus, į krizę. 14-20 metais kolegos dėkoju uždėmesi. Kolegos, šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Daugia metė finansinė programa 14-20 metams. Kol kas dar nekalbame apie turinį, apie išteklius ir išlaidas. Kalbame apie e, deramą tvirtinimo procedūrą, kurią reikės pasirinkti. Tai yra e, ankstyvasis etapas dar buvo kalbama apie tai, kaip e, turėtų dirbti institucijos, kad užsitikrintume gerą rezultatą. Taip pat procedūriniai aspektai e, suvaidins nepaprastai svarbu vaidmenį šiame kontekste. Ar kas nors nori pasakyti dar? Nematau, kad tai būtų. Tai tuomet išklausykime komisijos. Fanpuki. Konkrečiai dėl nuomonės projekto negaliu nieko pasakyti, išskyrus tai, kad labai sveikiname pranešėjo nuomonę ir pasakysiu, jog prekyba, prekybos tikslai atsispindi skirtingose priemonėse e, pagal ketvirtąją išorės ryšių kategoriją. Dėl lankstumo yra numatytos skirtingos priemonės E, konkrečiose priemonėse arba bendrose komisijos iniciatyvose. Ačiū. Robertai, ar dar turite ką pabaigai pasakyti? Ne? Tokiu būdu komisiją dėl šeštojo darbo tokias punkto baigėme. Labai greitai jau reikės pateikti pakeitimus kitas penktadienis. E, rugsėjo 7.12 valanda yra data, į kurios galima pateikti pakeitimus. Nepamirškite. Iki balsavimo jau aptarėme visus numatytus klausimus, bet turime laikytis tvarkaraščio e, valandos, e, kada bus balsuojama. Dėl to 15 minučių stabdau posėdį. You are dispensed uh, for a small one.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 please. Take your seats, please. Please uh, conclude your conference. Prašau visus sėsti, baigkite pokalbius, teskime darbą. Pone Kaspari. So this is voting time. Atėjo laikas balsuoti. Prašau laikytis tylos. Balsuosime dėl mm, Peterio Štasnį nuomonės. E, dėl klausimo, už kurį atsakingas biudžeto komitetas. Kitaip tariant, tvirtinsime nuomonės projektą dėl e, ES bendrojo biudžeto finansiniams 2013, e, kitaip tariant, kitiems metams. Balsuosime e, dėl dviejų dalykų. Balsuosime dėl pakeitimų nuomoniai ir balsuosime dėl pačių pakeitimų biudžetui. Yra du pateikti e, balsavimo sąrašai. Pradėkime nuo nuomonės. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Antrasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečiasis už. Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtasis už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime nesu tikras dėl rezultato. Balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. E, jūs skaičiuosime, kai balsavusi neigiamai, sako pirmininkas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, dvi dalys, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta atrodo. Pasitikrinkime dėl antros dalies. Penktasis pakeitimas, antroji dalis. Balsavimas baigtas. Už. Balsavimas bus, bu, buvo balsuojama palankiai, balsavimas rodo, kad rezultatas teigiamas. 9 ir 10. Šeštasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Uh, už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, dvi dalys, pirmoji, kas už, prieš susilaikė, priimta antroji dalis, už, prieš, kas už antrąją dalį. Prieš, susilaikę, pasitikrinkime 11 pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame. 11 pakeitimas, Dvyliktasis, sako pirmininkas, pakeitimas antra dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis pakeitimas tikriname, balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimtas. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 paskutinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Galutinis elektroninis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 18 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė, sveikinu pranešėję. Dabar pereikime prie visų pakeitimų biudžeto eilutėms. Pirmiaus, pirmasis pakeitimas 6925, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6926 e, kas už, prieš susilaikė priimta 6927 už, prieš susilaikė priimta 6928 už, prieš susilaikė priimta 29 kas už, prieš susilaikė priimta 30 už, prieš susilaikė priimta 31 už, prieš susilaikė priimta 32 už, prieš susilaikė priimta. 33 už prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas. Norite pasitikrinti dėl paskutinio? E, ne, neprašoma vis tik tai tikrinti. Sakoma man, kad nereikia ir galutinio balsavimo, viskas patvirtinta. Tiek nuomonė, tiek pakeitimai yra patvirtinti. Viskas, balsavimas baigtas, toliau aštuntasis darbo tvarkės punktas. Beje, jeigu baigsime mūsų posėdį transliuojama internetu anksčiau, iškart pradėsime koordinatorių posėdį. Gerai, sutinkate, gerai. Tuomet aštuntasis punktas - susitarimas tarp ES ir JAV e, dėl um, Rumunijos ir Bulgarijos įpareigojimų uh, e, įstojus joms į ES, tai susijęs su muitų tarifais ir dabar jų įsipareigojimai išorės tampa ES įsipareigojimus ir e, reikia numatyti kompensacijas dėl e, tų įsipareigojimų, kurie yra aukštesni, negu kad ankstesni Rumunijos ir Bulgarijos įsipareigojimai anksčiau buvo Australijos, Naujosios Zelandijos, Argentinos priimti atitinkami susitarimai. Tokie susitarimai nekelia jokių klausimų, tai yra prievolių sąjungos vykdymas pagal papau taisyklės susijusios su muitų sąjunga ir 26 straipsnio 6 GAT dalimi. Aš esu pranešėjas, tai yra labai paprastas klausimas buvo, buvo aš įpareigotas parengti šį klausimą. Procedūra yra labai paprasta. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų nori ką nors pasakyti? Ne. Kiti atrodo, komiteto nariai taip pat nieko neturi ką išsakyti, bet išklausykime komisijos, gal jos atstovai gali ką nors pasakyti. Ponas Ičkovskis, prašom. Labai ačiū keletas minučių, kad galėčiau pristatyti jums kontekstą 24 e, darybų straipsnio šešiosios dalies. Taip pat pateiksiu Jums e, daugiau informacijos apie patį sustarimą. Kontekstas 24 straipsnio šešta dalis e, Tarybų tikslas yra abiems pusėms e, priimti na, sustarimą dėl tam tikrų korekcijų, dėl tarifų susijusių su muitų sąjunga. E, darybos e, nesusijusios su naujomis koncesijomis, tai yra susiję klausimai su PPO narėms išmokamomis kompensacijomis dėl to, kad jos netenka tam tikrų pajamų iš tarifų įstojus atitinkamų šalims į ES. Tai numatyta pagal GATT taisyklės. Tai yra gana toks paprastas biurokratinis eilinis veiksmas, kaip sakė pranešėjas, neseniai buvo panašus sustarimai e, pasirašyti su Kuba, Brazilija, Argentina, Australija ir Naujaja Zelandija. 2007 metais įstojus Rumunijai Bulgarijai, e, dar reikia pasirašyti e, su Kinija ir e, JAV atitinkamus susitarimus. Dėl sustarimų su JAV ES gruodį parafavo tekstą, o JAV vasarį tą padarė. Susitarimo projektą dokumentas e, buvo išanalizuotas e, komisijoje ir prieš parafavimą aptartas su valstybėmis narėmis. E, tai yra susijęs su, su kompensacijomis. 2009-2010 posėdžiuose buvo techniniai elementai kompensacijų aptarti. Kompensacijos apims e, didesnės išmokas e, e, paukštienai ir kalakutienai. E, 2600 tonų. Taip pat numatyta tam tikros kitos kompensacijos maisto pusgaminiams. Ir taip pat yra kitų elementų, kurie susiję su ES PPO susitarimais. ES perims tuos tarimus, kurie buvo numatyti atskirai Rumunijai ir Bulgarijai. Ir taip pat bus tam tikros e, sūriui numatytos e, e tarifinės kvotos. E, yra atitinkami sustarimai, pirmasis susijęs su sustarimo vieno pasirašymo, kitas dėl darybų, e, Taip pat e, numatoma, kad taryba labai greitai priims savo sprendimus, o parlamentas turi e, išreikšti pritarimą susitarimui. Ir, kaip sakiau, per ateinančias e, artimiausias keletą savaičių tikimės, kad bus e, šie sustarimai pasirašyti. Dėkoju. Dėkui, tikimės, kad mums pavyks greitai šį klausimą išnagrinėti tai yra pritarimo procedūros naudojimas. Manau, kad galėsime balsuoti be problemų šiuo klausimu. Pranešimo projektas ir vertimai bus pateikti iki 24 rugsėjo. Ir po to Dar grįžime prie šio klausimo spalio mėnesį ir lauksime, kol sustarimas, sustarimą pasirašys taryba. Taigi 24 rugsėjo bus siunčiamas pranešimas versti mūsų komitete 11 spalio nagrinėsime, o pakeitimai gali būti teikiami iki spalio 15 vidurdienio. Komitete balsuosime, jei taryba pasirašys šį sustarimą 6 lapkričio, o plenarinėje sesijoje e, dėl šio klausimo balsuosime gruodžio mėnesį. Taigi, tokia yra numatyta procedūra. Toliau, devintasis darbo atvarkės klausimas. Rekomendacijos tarybai, komisijai ir Europos išorės tarnybai dėl dėrybų dėl ES ir Kazakstano partnerystės, tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo atsakingas komitetas yra AFET komitetas. Mūsų pranešėjas yra Bernd Lange. Mes turime greitai reaguoti, greitai veikti, jei norime dalyvauti šioje srityje, nes AFET mum atsiuntė labai trumpą, labai glaustą darbo tvarkaraštį ir atmetė mūsų pasiūlymą tam skirti daugiau laiko. Taigi nuomonės e, projekto negalime paleisti per įprastinę procedūrą, neturime laiko vertimų į kitas kalbas, nuomonės projektas gali būti, spėsime tik angliškai jį pateikti ir koordinatoriai nusprendė laikytis šių dalykų. Nuomonės projektas bus tik tai angliškai ir jei norite pasiūlyti pakeitimus, tą taip pat bus galima padaryti tik tai anglų kalba. Koordinatoriai taip sutarė. Ar komitetas neprieštarauja? Matau, kad ne. Taigi dabar suteiksiu žodį e, pranešėjui, žodis Berntui. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiama, gerbiami kolegos, Kazahstanas derasi su Europos Sąjunga dėl partnerystės susitarimo tuo pat metu, e, kaip ir tarėsi dėl savo dalyvavimo PPO, savo narystės PPO. Mes turėtume paremti Kazakstano pastangas, kai kurios dėrybų sritis dar nėra aiškios, nes tai susijęs su Kazakstano narystė PPO. Tikimės, kad Kazakstanas taps PPO narių. Kazakstanas suinteresuotas žaliavų eksportu, nes turi daug įvairių žaliavų. Taip pat ir aišku dujų ir naftos. Prekybos apimtis žaliavomis yra daug didesnės negu priekybos apimtis gatavomis prekiamis. Yra tam tikrų problemų Kazakstane dėl darbo darbininkų darbuotojų teisų užtikrinimo ir dėl aplinkos standartų laikymosi, aplinkos apsaugos standartų laikymosi. Gruodžio mėnesį streikavo naftininkai. Turiu informacijos, kad 17 žmonių žuvo. Taigi mes turime šių dalykų neužmiršti tai yra svarbus darbo teisų ir aplinkos apsaugos aspektai, jie turėtų būti paminėti mūsų nuomonėje. Reiktų galbūt mums kaip nors bandyti tuos dalykus paminėti ir afete. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui nuomonės projektas, aišku, yra anglų kalba, bet Bernd Langė galėjo kalbėti gimtają kalbą, mes visi galime kalbėti gimtosiomis kalbomis, kol kas dar mūsų parlamentas nėra tik anglakalbis. Dabar pradėkime diskusiją. Kitas kalbėtojas Franciska Keller, prašom. Dėkui. ko gero praleidau šiek tiek šio klausimo svarstymo pradžią, bet labai nedaug. Dėkoju už nuomonę, jei žalieji pritarė. Mes norėtume sustiprinti formuluotės, kai kuriuose vietose buvo minėtos e, darbuotojų teisės, buvo minima, kad 18 žmonių žuvo per naftininkų streikus. E, Tie dalykai turėtų būti suformuluoti griežčiau. Antroje dalyje kalbame apie žaliavas. Mes manome, negalime, neužtenka tik kreiptis į Kazahstaną, e, prašant prieigos prie jų žaliavų, reikia paminėti ir ką mes už tai galime duoti, nes santykiai paprastai būna dvi šaliai ir turėtume siekti tokio sustarimo, kuris būtų naudingas abiem šalim. Kalbant apie žaliavas, turime neužmiršti mūsų klimato strategijos ir siekio kuo labiau mažinti klimato kaitos padarinius. Libe komiteto nuomonę e, taip pat galėtume šiek tiek pasiremti. Ketvirtoji dalis mums kelia šiek tiek problemų dėl IPR, dėl intelektinės nusavybės teisių nuostatų. Čia irgi reiktų keisti formuluotės, bet kalbant apie uh, intelektinės nusavybės teisės, reikia nepamiršti, kad uh, e, š, įstatymai šioje srityje abiejose šalise, tiek Kazakstane, tiek ES dabar yra peržiūrimi. Ir kol kas dar neaišku, koks tas ES siūlomas intelektinės nusavybės teisų apsaugos standartas turėtų būti. Ir čia minima, kad iki 12 metų rūpjūčio abi šalis turėjo pateikti vieną kitą informaciją apie intelektinės nusavybės e, teisėm įstatymus. Galbūt komisija galėtų išsamiau apie tai paaiškinti, nes rūpjūtis jau praėjo. E, toliau, kalbant apie žmogaus teisų, San Frontier organizacija pateikė pranešimus apie tam tikrus aspektus Toliau interneto laisvė. Norima, kad kalbant apie Google, būtų naudojamasi tik tai vietos Google sistema, kad Kazakstano valdžia galėtų geriau kontroliuoti, kokią paieškama atliekama per Google. Taigi yra interneto laisvės problemų. Tai taip pat yra susiję ir su konkurenci, konkurencingumu, galbūt tuos dalykus turėtume paminėti. Mes pateiksime pakeitimą ir tikimės, kad tas pakeitimas praturtins šį pranešimą e, ir nuomonę, bet bet kuriuo atveju tai, kas pateikta mums, yra primtina. You, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai pranešėjai už e, atliktą darbą, laikantis labai e, grįžtos darbo atvarkės ir mūsų šėlinis pranešėjas e, Merfis kritikuoja ir mane, ir visus kitus afeto narius, paketinius narius. Turint galvoje, kad labai griež, griežtas tvarkaraštis buvo. Šiandien GUE norėtų akcentuoti, kad reikėtų kelių papildymų, nors galbūt kitiem dalykam pritarsime. Uh, Kazakstanas viena iš pagrindinių Centrinės Azijos valstybių, tai yra svarbus ES prekybos komersinės partneris, tai turėtų taip pat pasitarnauti kaip pavyzdys žmogaus teisų, darbo teisų srityje visame regione. Todėl turėtumėm sustiprinti savo poziciją, kalbant apie žmogaus teisų klausimus, kaip kad ką tik buvo minėta. Taip pat kalbant apie darbo teisės, čia reikėtų kalbėti konkrečiau ir galbūt reikėtų tam tikrų pakeitimų šiais klausimais, ypač kalbant apie Kazakstano darbo e, kodeksą. Mūsų supratimu tai žingsnis atgal. Ir e, tai netitinka TDO darbo standarto Ir kalbant apie tarptautinį prekybos bendradarbiavimą su trečiosiam šalim, e, turėtume stiprinti šitą aspektą. Ir e, šiuo e, aspektu kalbėdamas norėčiau dar komisijos paklausti, galbūt jie galėtų pa paaiškinti. Dvyliktojo birželį Wall Street Journal paskelbė duomenis, uh, buvo teigiama, kad e, DHL ir konsorciumas, kuriam priklauso ir Lukoje holdingas, pradėjo tyrimą, atsižvelgdami į Wall Street Journal elektroninio pašto laiškus. Galbūt komisija galėtų mums pateikti informaciją. Uh, naujausia šio klausimo. Ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau užduoti, konkrečiai kalbant apie Europos parlamento rezoliuciją dėl Kazakstano, kur e, raginama vykdyti e, stebėseną tų, kas susidorojo su e, praeito rugsėjo demonstracijomis, kas buvo nuveikta to klausimu. Ir trečia, ką jau kolega minėjo iš dalies, Galbūt e, e, komisija galėtų pateikti naujausią informaciją susijusią su intelektinių teisų e, apsauga, vykdant darybas dėl susitarimo. Ta, galbūt tai padėtų mūsų komitetui rengiant nuomonę. Taigi diskusiją tarp narių baigiame. Dabar išklausykime komisijos panas Kis, prašom. Paprastai komisija iš dešinės e, e, pusės sėdė dabar, staiga iš kairės, tai nepastebėjau jūs iš karto. Na, pabandysiu atsakyti neutraliai ir trumpai. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėl pirmųjų klausimų, kurie buvo užduoti, bendrai paėmus pritarėme e, tam, ką sakė ponas e, Langė. Ir kalbant apie priekybos investicijų e, susitarimą, Dabar dėl kai kurių detalių. Aišku, narystė PPO yra akivaizdus tikslas, kaip įmanoma greičiau. Tačiau reikia e, dvi šalių įsipareigojimo. Ir dėrybos e, vyksta visą spartą. Dėl to kartais tai stabdo mūsų dėrybas dėl partnerystės bendradarbiavimo sutarimo. Kalbant uh, apie darbo e, teisės, reikėtų pasikonsultuoti su EVT, kaip galėtume traukti žmogaus ir darbo teisės, galbūt galėtume traukti tam tikras nuostatas į sutarimo politinę dalį, o kitas nuostatas galėtume traukti dalę susijusias su tvaria plėtra. Kalbant apie intelektinių nuosavybės teisų standartus, Tai e, kito, atsižvelgiant ir į aktą klausimą, ir kitus dalykus, e, glaudžiai kontaktuojame su Vestano puse, pateikėm vieni kitiem naujausią informaciją, o kalbant apie detalės, tai e, reikės paklausti mūsų ekspertų, kurie atsakingi atitinkamam padalinėje už šitos klausimus ir galėsime jūs informuoti. Liepa antrojo raundo metu, tiesą sakant, trečiojo dėrybo raundo metu dėl partnerystės bendradarbiavimo sutarimo tai buvo aptarta. Buvo sustarta dėl kai kurių nuostatų, nieko ypatingai kažko tai e, drąsaus, tai, tai tiek dėl paties e, teksto. Kol kas turbūt e, tiek galėčiau Jums pasakyti. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Dėl DHL ir Wall Street Journal straipsnio e, turėtumėm pasitikslinti naujausią informaciją ir tada jums ją pateiksime. Gerai, žodis pranešėjai Bertui Langė diskusijoms užbaigti. Ačiū už pastabas. Kaip žinote, pranešėjui erdvės suteikiama ribotai, turime galimybės, aišku, tobulinti tai, teikiant na, pakeitimus ir, žinoma, jūs galite juos teikti. Dėkui. Dėl pakeitimo anglų kalba iš pradžių išdėšiu viską. Dešimtas darbo atverkės klausimas. Per paskutinį posėdį koordinatoriai nusprendė parengti klausimai, kurie atsakom žodžių komisijai dėl priemonių apsaugoti rinką nuo Kinijos kilmės importo neįprastai mažomis kainomis. Uh, Ypač e, kalbant apie fotovoltinius įrenginius ir te telekomunikacijas. Jūsų aplankose yra klausimai, kurie atsakoma žodžiu projektas. Ir dabar žodis jums. Jūsų nuomonė dėl šios iniciatyvos. Pirmiausia, žodis Janikui. E, dėkoju pirmininkė. E, aš matau, kad mūsų kolegos vokiečiai nukentėję yra, vienas susilaužė koją, kitas pirštą, tikriausiai jūs buvote Mm, reikia aplankyti juos e, ligoninėse, aš nežinau, kokia yra sveikatos apsaugos būklė Europoje, bet dabar pereinu prie e, kitų klausimų, tai yra fotovoltinės e, plokštės, mes apie tai kalbėjome per koordinatorių posėdį, tai yra galvojama pateikti žodinį klausimą ir rezoliuciją Keletas iš e, kolegų palaiko labiau rezoliucijos klausimą, kai kurie tik žodinio klausimo e, aspektą. Kolega Gasparis siūlo e, tam tikrą kompromisą tarptų dviejų dalykų, kad būtų galima toliau diskutuoti, tačiau ne viskas mūsų žaliųjų frakcijai yra E, priimtina. Yra daug klausimų susijusių su dempingu ir tai susijęs su klausimų žodžiu, bet to mums yra a, svarbu teikti klausimą Europos komisijai konkrečiai dėl Europos e, direktyvų dėl viešosios rinkos peržiūros. Taip pat keliamas klausimas. A, e, kokiu mastu geografinės e, preferencijos e, susijusios su vietos aspektu įtakoti e, pramonės strategiją. Tai klausimas yra komisijai. Pavyzdžiui, kalbu apie dempingą iš uh, prekių iš Kinijos ir galbūt atsižvelgiant į tai būtų galima pagalvoti, kaip paremti mūsų pramonę e, užsimančią tą pačią veiklą, nes daug e, įmonių išgyvena labai daug, e, nemažas problemas, kai kurios net yra uždaromos. E, rytoj yra, pateiktas, rytoj yra terminas pateikti pakeitimams. E, mes žalieji norime pasiūlyti e, šį klausimą dėl vietinio konteksto. Uh, E, dėl paramos e, fotovoltiniai pramoniai įtraukti į darbuotvarkę. Ir tikimės, kad kolegos iš kitų frakcijų pritars mm, mūsų nuomoniai. E, numatyta, kad komitete bus balsuojama 17-18 rugsėjo, o spalį plenarnėje sesijoje bus svarstamas šis klausimas. Tai tiek ačiū. <coughs> Oui, <coughs> il a échappé à personne que. Euh, Visi turbūt matėme, kad labai rimtai sureagavo Junktinės valstijas e, dėl dempingo klausimų ir buvo imtasi visų priemonių, įskaitant subsidijas. Visi žino, kad Kinai per keletą metų užtvindė mūsų Europos rinką, taip pat Šiaurės Amerikos rinką savo fotovoltinėmis e, plokštėmis ir e, kalbama apie e, dvi subsidijų rūšis, pavyzdžiui, sakoma, kad įmonės remti yra neteisėta ir taip pat e, žinome, kad nuo 30 e, iki 300 procentų bendrųjų sąnaudų yra e, subsidijuojama Kinijos eksportuojančias prekes. Tai yra ateities pramonė, turime galvoti apie nesažiningą konkurenciją Ir taip pat turime prisiminti, kad Europa turi reaguoti gana aktyviai ir ištingai, nes tai yra susijęs su ateities e, pramonės e, sitimi, be šios sities mes negalėsime žengti į priekį ir dėl to mes pritarsime visiems pasiūlymams, e, tiems, apie kuriuos ką tik tai kalbėjo mūsų draugas Žado, apie, jis minėjo, kad reikia galvoti, kaip daugiau paremti ES veikiančias įmonės šioje srityje. Dabar Helmut Scholz buvo e vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Nebejotinai tai yra nepaprastai svarbi tema. Ir tai yra susijęs su ekonominiu bendradarbiavimu ateityje tarp Kinijos ir ES. Iš principo aš pritariu pritarčiau klausimui. Taip pat e, siūlau, kad reik, e, pritariu minčiai nukelti terminą pakeitimams, kad būtų galima e, plačiau aptarti klausimą. Janiko klausimui pritariu ir manau, kad reikia pagalvoti apie dar vieną papildomą aspektą. Tai yra susiję su labai produktyviu aktyves sritimis susijusias su moksliniais tyrimais. Kol kas to aspekto mes savo klausime neminime. Kitaip tariant, jeigu kalbėsime apskritai apie atsinaujinančią energetiką ir apie saulės energijos vaidmenį, Ir bandysime aktualizuoti šį klausimą, tai e, reikėtų kai ką patikslinti, būtent e, kalbėti apie tai, kodėl ES neužtikrina kokybiškų uh, E, kokybiškos masinės gamybos e, fotovoltinių plokščių ir kitų prietaikų. Reikia e, kalbėti apie tai ir pakanka mokslinių tyrimų. Rytų Vokietijoje nebuvo pasinaudota atitinkamomis galimybėmis E, saulės e, energijos gamyba buvo subsidijuojama vyriausybės ilgą laiką, tačiau nebuvo užtikrinta tvari veikla. Praeitą savaitę vyko diskusijos tarp ponios Merkel kanclerės ir uh, Kinijos ministro pirmininko Van Džebao ir buvo aiškiai kalbama apie tam tikrus aspektus. Nereikia skubėti kreiptis į teismą, bet pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kaip nacionalinė ir ES pramonė galėtų įgauti naują perspektyvą, kaip galima būtų pasinaudoti naujomis e, atsinaujančios energetikos e, formomis ir tuos e, elementus reikėtų į klausimą įtraukti. Kiti Ponas Velgė, komisijos atstovas pasakys, nes e, kolegos jau nenori pateikti daugiau klausimų. Prašom. Dėkui, pirminkė. Aš taip pat negeroje pusėje salėje sėdžiu. Bet būsiu objektyvus. Mums kila problemų e, reaguojant į šį klausimą, nes tai yra susijęs su žodinių paklausimų su juosme. Kol kas mes nesame e, pradėję tyrimo dėl antidempingo ar e, nukreipto prieš subsidijas, bet pagal PPO taisyklės negalime viešinti nei vie tokių klausimų e, iki tol, kol nepriimtas sprendimas pradėti tyrimą ar bylą kol kas taip nėra, taigi komisija negali kalbėti apie turinį. Šio klausimo mes turime laikyti savo prievalių teisinių pagal papau taisyklės ir tikiuosi, kad jūs mūsų suprasite. Bet kita vertus, apsimesti, kad nieko nevyksta, būtų pernelyg naivu, nes laikraščiai nuolat rašo apie šį dalyką. PPO reikalavimai e, saisto pasirašęs šalia, šalis, bet ne pramonės atstovus. E, E, Liepos pabaigoje ES e, Saulės energijos prietaikų gamybos pramonė pateikė skundą Europos komisijai dėl šių dalykų. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, turime 45 dienas, per kurias turime apsispręsti ar pradėti bylą ar ne Galite pasižiūrėti į kalendorių, pamatysite, kiek nuo Liepos pabaigos e, praėjo tų 45, iš tų 45 dienų. Jeigu bus pradėta byla, mes turėsime e, tada 9 mėnesius, galėsime taikyti laikinasias priemonės ir per 15 mėnesių turėsime e, pritaikyti jau nuolatinės priemonės. Būtent tie galiu Jums pasakyti apie bendrasias procedūras. Jeigu bus atitinkamos aplinkybės, galėsime apie e, tai kalbėti iš esmės gana greitai. Ačiū. Well, cannot... Suprantu, kad komisija viešai negali sakyti, e, negali pasakoti apie kai kurios dalykus susijusius su mūsų įsipareigojimais pasaulio priekybos organizacijoje, bet parlamentas norėtų iš komisijos gauti kokią nors nuomonę, kurią komisija jau turi. Nu, galbūt reiktų dar suorganizuoti susitikimą su komisijos atstovais, kuris turėtų būti uždaras, kad galėtume gauti daugiau informacijos šiuo klausimu. Ar formaliai iš tiesų siūloma keisti pakeitimų pateikimo datą? E, klausiu pono Berto Langė. Ar iš tiesų oficialiai, formaliai prašoma keisti darbo kalendorių? E, ponas Bertas Langė, 8 rugsėjo siūlyčiau padaryti pas, padaryti tą dieną, kai reikia pateikti pakeitimus pirmininkas, bet tada tai kertasi su tuo, ką nusprendė koordinatoriai, nes norime per spalio plenarinę sesiją jau balsuoti dėl to. Jei nukelsime visas datas, tada reikia nukelti ir mm, balsavimą plenarinėje sesijoje. Ar pritartumėte tam? Kas svarbiau, ar turėti keletą dienų papildomai e, pakeitimams pateikti, ar galėti dėl šio klausimo balsuoti plenarinėje sesijoje spalio mėnesį. Jei norime už tai balsuoti, dėl to klausimo balsuoti spalio mėnesį plenarinėje sesijoje, tai tada neturėtume keisti pakeitimų pateikimo datos, neturėtume keisti darbo kalendoriaus, kurį koordinatoriai yra patvirtinę tai ko gero nesiūlome tada keisti pakeitimų pateikimo datos, ar ne? Taigi, labai gerai, elgiamės protingai, laikykimės to anksčiau patvirtinto kalendoriaus ir paskutinė pakeitimų pateikimo e, diena yra rytojus 4 rugsėjo iki pietų. ir noriu pasakyti, kad žodiniams klausimams yra irgi tam tikros ribos. Tai yra, kad yra nustatytas žodžių didžiausias skaičius. Taigi, kai teiksite pakeitimus, turėkite galvoje, kad yra ribojamas žodžių skaičius žodiniuose klausimuose nes kitaip formaliai, dėl formalių priežasčių, jei bus per daug žodžių pakeitimuose, negalėsime jų siūlyti. Tikiuosi visi supratote ir skaičiuokite žodžius, teikdami pakeitimus. Taigi, neperženkite leidžiamos žodžių skaičiaus ir laikantis. Ir, ir noriu pasakyti, kad dabar baigiame dešimtąjį darbo tvarkės klausimą ir baigiame viešąją mūsų susitikimo, mūsų posėdžio dalį. Visi tie, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, turėtų dabar išeiti iš salės. For the coordinators meeting, Secretariat... Lieka tik koordinatoriai, sekretoriatas, teisės tarnyba ir koordinatorių padėjėjai. Tik šie asmenys gali likti, o visų kitų prašau išeiti iš salės. Thank you.